Aš sakiau. E, Ačiū, ponė Hautai. Kolegos, kitas darbo atvarkės klausimas. Tarybos ir komisijos pareiškimai apie Kiniją. Tarybos vardu žodis ponui Karlui Biltui. Uh, Gerbiamasis pirmininkė, pradedame dar vieną diskusiją, kuri be pejonės yra svarbi. Kito tema - Kenija ir kalbame apie svarbius įvykius Sindziange, Kinijos vakarinėje dalyje. Aš žinau, kad tuos įvykius stebi daug Europos parlamento narių, taip pat ir nacionalinių parlamentų nariai visoje Europoje. Mes, taryba, išreiškėme susirūpinimą įvairiose pareiškimuose dėl įvykių toje, e, tame regione. Mes reikalavome visų pusių taikiai sureguliuoti padėtį. Manau, kad pribrendo laikas aiškiai pasakyti, kad mes žmogaus teisėms skiriame labai didelę reikšmę. Be to, giliai apgailestaujame ne tik dėl to, kad žmonės žūsta, bet ir todėl, kad turtas nusavybė yra greunama, žalojama. Matome viskas, kas ten vyksta ir kokią žalą duoda, todėl smerkėme e, visus piktadarius atėjo laikas e, labai aiškiai apžvelgti mūsų santykius su Kinija. Kinija yra šalis, su kuria mes santykius palaikome labai daugeliu kanalų ir sudėtingų kanalų. Dar 2003 metais buvo nuspręsta sukurti santykius su Kinija remiantis išsame strateginė partnerystė. Ir tada įsipareigojome vykdyti itin uh, ambicingą programą. Tai atsispindi plačiuose įvairiapusiuose santykiuose, kuriuos šiandien palaikome su Kinija. Žinoma, tie sudėtingi santykiai at, suteikia tam tikrų galimybių, bet suteikia ir įvairiausių uždavinių. Mes e, santykiuose su Kinija bandėme pasiekti atvirų diskusijų apie visas rūpimas problemas abiejose pusėse. Tokio atviro dialogo pagrindas yra mūsų bendras interesas. E, mūsų bendras interesas pasiekti taikos ir stabilumą visame pasaulyje. Mes to siekiame per dialogą ir daugia šališkumą. Vyksta kasmet vadovų susitikimai, labai dažnai vyksta užsienio reikalų ministrų susitikimai. Be to, palaikome intensyvų dvimetį žmogaus teisų dialogą. Uh, Vyksta ir atskiri teminiai dialogai. Prekyba yra viena iš tokių dialogų temų. Be abejo, vyks, nereikia paminėti ir kasmetinį aukšto lygio dialogą apie prekybą ir ekonomikos klausimus. Kaip jūs visi žinote, 2007 metais buvo pradėtos dėrybos dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo su Kinija. Šios dėrybos eina į priekį, tačiau vis dar yra labai daug galimybių abiems pusėms labiau pasistengti. Mes labai aiškiai apibrėžėme savo interesą, kodėl norime e, plėtoti santykius su Kinija. Kaip jau sakiau, jie reiškia, kad galime užmėgsti atvirą, sąžiningą dialogą srityse, kuriuose mūsų vertybės skiriasi. Tarp jų būtų ir žmogaus teisės arba mirties bausmės taikymas. Taip pat ir tokie bendri interesai, kokie šiomis dienomis yra labai aktualūs. Turiu galvoje globalinę finansų stabilumo krizę ir problemą susijusią su klimato keitimosi. Užsienio politikos klausimai taip pat e, reikšmingi. E, prisiminkime e, DPRK provokacijas e, Kinijos pusėsalyje ar prisiminkime padėtį Birmoje. E, akivaizdu, ko mums reikia. Mes e, stengiamės prisidėti prie saugumo užtikrinimo skirtingose pasaulio dalise. Aš e, neapžvelginėsiu dabar e, padėties išsamei. Aš tik noriu pasakyti, kad mums rūpi visi pasikeitimai, visi įvykiai. Kaip jau sakiau, nesileisiu į smulkmenas, nes ta padėtis yra labai sudėtinga. Tik noriu pabrėžti, kad mes esame pasirengę pradėti labai aktyvų ir atvirą dialogą su Kinija šiais klausimais ir kitais labai plačiais e, klausimais, kurie mums visiems rūpi ir kuriais e, mums reikalingas dialogas. Ačiū. Ačiū tarybos atstovui, dabar komisijos vardu Catherine Ashton. Malonu Jūs vėl matyti čia. Ačiū, taip pat malonu matyti ir Jūs. Gerbiami nariai, tai, kad svarstomas santykių su Kinija klausimas atskleidžia, kokiais svarbais laikote e, santykius su šia šalimi, nes svarstote šį klausimą savo pirmajame posėdyje. Norėčiau pristatyti komisijos požiūrį į situaciją toje šalyje savo kolegės Ferrero Valdner vardu, kuri dėja šią savaitę keliauja ir negalėjo atvykti į posėdį. Tikriausiai net nereikia priminti parlamentui, kad santykiuose su Kinija pasiekta nepaprastos pažangos nuo pirmojo vadovų susitikimo įvykusio prieš dešimtmetį. Ekonominiai ir politiniai santykiai transformavosi, e, vyksta mainai tarp žmonių ir mes vis plečiame bendradarbiavimą įvairiausiose srityse. Po paskutinio viršūnių susitikimo gegužės mėnesį e, vyksta dėrybos dėl naujo bendradarbiavimo susitarimo, jos vyksta sklandžiai. Taip pat yra daugybė e, pasikeitimų ir mainų e, aukščiausių lygmenių. Norėčiau priminti e, pirmininko Baroso vizitą. Taip pat vyko dialogas ekonomikos, susitikimas ekonomikos klausimais, kuriam aš pirmininkavau. Taip, tas bendradarbiavimas svarbus ekonominės ir finansinės krizės kontekste. Tuo pat metu mes esame tikrai susidomėję situaciją Kinijos šalies viduje, kur yra daug pažangos ir daug įvykių kelia nerima. Šalies ekonomikos atverimo politika e, reiškia, kad šalyje mažėja skurdas ir kad siekiama, sėkmingai siekiama tūkstantmečio plėtros tikslų. Tačiau Kinija yra didžiulė valstybė, kuris sprendžia sudėtingus vidinius iššūkius ir jos regionų išsivystimas yra labai netolygus. Mes Palaikome partnerystės santykius su šia šalimi ir dirbame įvairiais klausimais, kuriais nebūtinai mūsų nuomonės visada sutampa. Pavyzdžiui, žmogaus teisų klausimas Tibete, žinau, kad parlamentą ypač domina situacija ten. Pastaruoju metu išreiškėme didžiulį susirūpinimą dėl neramumų Sinziango provincijoje, taip pat apgailestavimą dėl gyvybių praradimo paraginome visas konflikto pusės elgtis nuosaikiai ir kiek įmanoma greičiau užbaigti smurto proveržį. Mes tikimės, kad situacija bus įmanoma išspręsti taikiai dialogo būdu ir kad bus išvengta tolesnio kraujo praleimo. Daugelį metų ES bando įtikinti Kinijos valdžią, kad privalu rūpintis, tinkamai rūpintis tautinėmis mažumomis Kinijoje. Taip pat, kad reikia siekti į tų mažumų įtraukties, e, nes jos tos mažumos dažnai e, gyvena visuomenės užrybyje. Taip pat Kinija raginama tarptautiniuose forumuose paisyti žmogaus teisų. Kad to tikslo pasiektume, turime bandyti Kiniją labiau įtraukti į tarptautinę bendruomenę ir plėtoti strateginę partnerystę su šia šalimi konstruktyvaus bendradarbiavimo dvasioje. Ačiū, poniai Ašton. Dabar suteiksime žodį frakcijų atstovams. Pradėsime nuo pono Elmaro Brok. Jis kalbės EPP frakcijos vardu. Dvi minutės, prašau. Pone pirmininkė, pone tarybos pirmininkė, pone komisarė, gerbiami kolegos. Galėčiau tik pritarti tam, ką minėjo tarybos ir komisijos atstovai prieš mane, kadangi manau, jog turime tęsti savo politiką Kinijos atžvilgių. Suprantama, mes negalime toleruoti smurto, ar jis būtų nukreiptas prieš į demonstraciją susirinkusius asmenys, ar tai būtų tas smurtas, kurį demonstruoja patys demonstrantai. Mes esame prieš bet kokį smurtą. Turime suprasti. Kinija. Tai yra ta valstybė, kur persipina daugybė kultūrų. Smurtagi demonstruoja centrinė valstybė. Kultūrinės autonomijos e, prašymo patenkinimas padėtų išspręsti padėtį. Tai būtų taikus sprendimas šalyje, kur gyvena tiek daug skirtingų kultūrinių grupių. Kinijos istorijoje nuolatos matėme smurtingų masinių demonstracijų. Reikėtų, kad politinės atvarką gyvenantis asmenys suprastų, kad taip toliau elgtis nebegalima. Egzistuoja nusaiki sunitų grupė, pavyzdžiui, Kinijoje. Ši grupė nėra teroristinė. O pavojus yra toks pat kaip Tibetoj. Jeigu neatsiras sustarimo su nuosaikiaisiais, bus paskatinti radikalai, kurie, pavyzdžiui, nuspręs nelaukti. Tad sprendimų reikia ieškoti jau dabar ir jie turi būti ilgalaikiai, kad būtų galima užtikrinti pagarbą tų žmonių tapatybei. Tad Kinijos vyriausybė klysta visus vadindama teroristais ir klysta kaltindama išorės veiksnius, tokius kaip pavyzdžiui Al-Qaeda ir jos atstovų kišimasi. Mes negalime priimti tokios politikos ir tą Kinijai turėtume aiškiai pasakyti ačiū. Ačiū kolegai Brok. O dabar suteiksime žodį poniai Severin. Ponui Severin, prašau. Pirmininkė, Kinijos žmonės teisėtai klausia mūsų, kodėl Europos parlamentas per pirmąją kadencijos sesiją svarsto padėti šioje šalyje. Atsakymas mūsų turi būti aiškus, nes Kinija mums yra labai svarbi. Taip yra todėl, kad Kinija yra labai svarbi mums ir ne todėl, kad mes galvojame, kad mes suprantame, kad esame, galime būti Kinijos mokytojai ir galime primesti savo nuomonės apie tai, kaip tos šalies jautrias problemas reikia spręsti. Ir būtent dėl to, kad Kinija mums tokia svarbi, mes turėtume labai atidžiai stebėti visus įvykius toje šalyje, turinčius poveikio valstybės vidaus stabilumui. Bet koks įvykis, kuris gali kelti grėsmę e, Kinijos pačios saugumui, turi sulaukti mūsų dėmesio. Žinome, e, kad Sinziango regione yra daugybė tautybių ir aplinkybės ten yra labai sudėtingos. Toks kontestas visuomet yra labai jautrus, todėl pagarba žmogaus teisėms ir mažumų teisėms E, užtikrinant ir mažumų, ir daugumos atstovų garbę ir orumą, yra labai svarbu. Mažumų teisės negali būti pretekstas e, su jomis elgtis kitaip. Negali separatistai tuo vadovautis taip pat savo politikai propaguoti. Be abejo, jokių būdų dėl to negali būti žudomi taikus žmonės priklausantis tautiniai mažumai ar etniai bendruomeniai. Aš prašau, kad žmogaus teisės ir mažumų teisės būtų visapusiškai gerbiamos. Mes reiškėme užuojautą visiems, e, visiems nukentėjusiesiems, visiems aukoms ir prašome e, ekstremistų, religinių separatistų atstovų pasiaiškinti, kas kaip vyko. Europos parlamentas vis tik turėtų padėti Kinijos vyriausybė ir visuomeniai susidoroti su tokia sudėtinga realybė kuri kelia problemų ir kai kuriuose mūsų valstybėse. Prašydami Kinijos vyriausybės susilaikyti nuo jėgos naudojimo. Mes turime paprašyti visų pasaulio atstovų susilaikyti nuo mažumų teisų naudojimo kaip politikos vykdymo instrumento. Ačiū. Ačiū, ponė Severinai liberalų ir demokratų alijanso Europoje vardu, Grėmas Vatsonas 2,5 minutės. Pirmininkė, šis parlamentas daug kartų yra kritikavęs Kinijos liaudės Respubliką dėl jos elgio su tautinėmis mažumomis. Sinzijango e, e, provincijos uigūrai yra labiausiai nukentėję, ypač po to, kai 1949 metais Kinija okupavo rytų Turkistaną. Čia Istorija atskleidžia, kad teritorinė ekspansija reiškia tam tikrus dalykus. Prisiminkime Tibetą, Taivanį, Rytų Turkistaną ir kaip Kinija bandė elgtis su pavergtaisiais. Būtent todėl ES neturėtų atšaukti ginklų embargo Ir jei Europos šalies premjeras, e, vienos Europos valstybių premjeras pareiškia, kad pastarėjai įvykiai yra genocidas, tai galbūt yra persudita. Tačiau jeigu sakoma, kad tai kišimasis į vidaus, šalies vidaus reikalus, tai yra tikrai nepamatuota. Jeigu pasaulio ekonomikos kontūrus braižomi jau Indijos, Kinijos pakraščiuose, Ir jeigu pranešimai iš m, mm, Kinijos pasiekė Europos e, sostinės per sekundę, tai mes tikrai tapome labai e, artimai susijusių pasaulių. Ir čia nebeturėtų likti vietos ksenofobijai ar antisemitizmui. Kinijos problemos šiuo atveju yra susijęs su, uh, su tuo dalyku, kad ten vis daugiau uh, kad jaunimui reikia daugiau mainų. Aš ten buvau prieš keletą metų. Ir tai šaliai reiktų suprasti, kad jai reikia politikos skirtos ekonominių migrantų apsaugai, taip pat politikos, kuri pripažintų teisėtas tautinių mažumų e, teisės ir siekius. Ir aš, kaip ir ponas Biltas, esu visą galvą už Europos Sąjungą. Mes žinome, kad demokratijoms demokratinėms valstybėms brestant, jos suteikia žmonėms daugiau aps, laisvės apsispręsti ir valdyti save. Mes turime padėti e, kinams, padėti jiems gyventi demokratijoje, pa, pas, pažvelgti į Taivano ar Hongkongo pa, pavyzdį. Tai tai turi būti demokratija, kuri subręstų ir turi vykdyti atitinkamą politiką. Politika, kuri, pavyzdžiui, e, yra skleidžiama per Erasmus Mundus programą. Ir aš esu įsitikinęs, kad ES gali suvadinti svarbų vaidmenį dirbdama su Kinija siekiant visų šių tikslų. Ačiū ponui Watsonui. Žaliųjų frakcijos vardu, ponė Trūpel, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponė tarybos pirmininkė, kolegos. Aš smerkiu abiejų pusių smurtą. Ir norėčiau pasakyti, kad užjaučiu nekaltas aukas. Tačiau nėra tokių konfliktų, kur abiejos pajėgos yra vienodos. Uigūrai yra skriaudžiama mažuma. Matome, kad Kinijos liaudės Respublikoje žlugo mažumų politika. Nėra harmoningos visuomenės kaip sako e, Kinijos komunistų partija. Uigūrų regione, Tinktiango regione nėra daugiau autonomijos negu buvo suteikta Tibetui. Nėra tų regionų autonomijos, jį, tuo tarpu jie yra laikomi autonomiškais. Jaunosios kartos nuomonė nėra reikiamos lygybės socialinių ir ekonominių teisių, taigi uigūrai yra skriaudžiami. Kinijos komunistų partija nuolatos kaltina tuos pačius separatistus, nusikaltelius ir neieško jokių kitų paaiškinimų šiems įvykiams. Tie, kas gina demokratiją ir žmogaus teisės, rizikuoja būti paskelbti nusikalteliais siekiančiais Kinijos suskaldimo ir įkalinti. Tačiau Kinė turėtų žinoti, kad tik užtikrinant tinkamai mažumų teisės galima sulaukti taikos, suteikiant uigūrams lygias teisės E, įvykiai pakryptų teigiamą linkme Kinijoje, taikia linkme. Ir kreipiuosi į pirmininkaujančią Švediją. Na, iš tiesų, mes turime palaikyti strateginę partnerystę su Kinija dėl užsienio politikos klausimų, dėl klimato kaitos klausimų, tačiau negalime strateginių interesų vardan paukoti žmogaus teisų klausimų Kinijoje. Mūsų strategija Kinijos atžvilgių turėtų mūsų paskatinti būti atvirus ir pasmerkti mažumų teisų pažeidimus ir žmogaus teisų pažeidimus Kinijoje. Ačiū. Ačiū ponė Trupil, Europos konservatorių ir reformistų frakcijos vardu, Šarlas Senukas pusantros minutės. Amžių, amžius didžiulės valstybės nedidelėje dalyje gyveno skirtingos tautos. Dauguma iš jų buvo islamo pasiekėjai, tačiau dėja pastaraisiais metais didelė dalis gyventojų tapo radikalizuoti teroristų ir Alkaidos. Kinija niekada nebuvo tolerantiška žmonių kilmiai ir mažumoms. Bet aš e, suprantu, kokia grėsmė iškyla vyga islamo teroristams. E, aš suprantu ir tarybos bandymus uždrausti teroristinius veiksmus ten. Kinijos autoritarizmas ir dominavimas negali būti vyko teroristų pretekstas e, elgtis taip, kaip elgesi dabar. Kai kurie jų atstovai net pasiekė Gvantanamo įlankos kalėjimus ir ten e, buvo baudžiami už smurtinių veiksmų platinimą. Daugelį mūsų iš tikrųjų kyla susirūpinimas dėl žmogaus ir pažeidimo Kinijoje, tačiau aš kaip Taivano draugas uh, E, labai aktyviai tuo domiuosi. Tačiau ES turi suprasti, kad Kinijos atžvilgių reikia laikytis vienos politikos. Ir Tibetas ir Taivanas turi būti traktuojami kaip Kinijos dalis dabar. Jokių būdų negalime remti Sinžiango provincijos išstojimui. Viena iš rimtų problemų yra ta, kad E, Kinijos musulmoniškiai partneriai, tokie kaip Sudanas, po mūsų pareiškimų turbūt pergalvo savo santykius su Kinija. Žinau, kad ministras pirmininkas Turkijoje Erdoganas jau tą padarė. Jis e, da, bando kalbėti apie genocidą Kinijoje, pamirždamas, kad jo paties šalis turėjo genocidą su Armenija ir to nepripažįsta. Pagalvokime, kaip Turkija elgėsi su savo mažumomis, ypač su kurdais rytų Turkijoje. Ačiū. Ačiū, ponė Tanokai. Toliau suteiksiu žodį Laisvės ir demokratijos Europos atstovui ponui Belderiui. Ja, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Sinčiango e, provincija ir už jo ribų skamba e, įspėjimo varpai krūvini susirėjimai vyksta tarp kiniečių ir vygų. Situacija dramatiškai eskaluojama. Religinis matmuo e, pasitelkiamas greta etninio. Matėme, kaip vietos krikščionys siekia įtvirtinti laisvę demokratiją visiems Sinjiango regione. Tuo tarpu Kinijos valdžia nepadeda jiems. Priešingai, jie bando juos uh, užspausti represinėmis priemonėmis. Jie e, e, imasi represijų prieš protestantų bažnyčias kiekvieną dieną. E, Mm, žinome, kad yra protestantų, kurie yra sulaikyti slaptoje vietoje ir e, yra dalis dingusių žmonių. Todėl Europos komisija ir taryba turėtų įsikišti į Kinijos administracijos veiksmus, kad būtų užtikrinta la, tikėjimo laisvė visiems. Aš tikiuosi, kad mes galėtume atsižvelgti į e, krikščionių bažnyčių padėtį Kinijos vakaruose. Jie nori tik dar negyventi visuomenėje. Ačiū. Ačiū ponas Belderis. Toliau pereiname prie kitų kalbėtojų. Pirmiausia, dviem minutėm, ponė Andrikinė. Pone tarybos pirmininkė, ponė komisarė smurtas, didelis skaičius aukų, daugybė mirusiųjų ir sužeistųjų po sukilimo Kinijos Sinziango provincijoje. Tokią informaciją gavome prieš dešimt dienų. Sinziange internetas buvo visiškai neprieinamas ir buvo apriboti ryšiai su tuo dikumų regionu. Atsižvelgiant į tai, kas įvyko Tibete praėjusiais metais, į nesenus įvykius rytų Turkistane, kuris vadinamas Sinziangu, e, Kinijos vyriausybė turėtų atsibūti atsibusti ir peržiūrėti savo politiką tautinių mažumų atžvilgių. Žinia, kurią siunčia uigūrų žmonės, yra tokia, kad ta politika nepasiteisino ir kad Kinijos vyriausybei reikia tą suvokti ir ieškoti sprendimo. 8 milijonų e, uigūrų bendruomenė gyvenanti regione daug, jau ilgą laiką skundžiasi dėl to, dėl centrinės valdžios elgesio su jais. Uh, ir pastaruoju metu e, kinų valdžia nesugebėjo e, apginti uigūrų nuo rasistinių išpolių. Tai yra skelbiama, kalbama apie karą su teroru, tačiau Kinijos vyriausybė tiesiog bando pate, pateisinti savo uh, represyvius veiksmus uh, prieš uh, rytų Turkestano gyventojus tai, kad šalies prezidentas Hucintavo turėjo sutrumpinti savo dalyvavimą didžiojo aštuonito susitikime Italijoje ir grįžti į Kiniją, atskleidžia, kad Kinijos vyriausybė supranta, jog įvykiai toje provincijoje nėra vien tik tai atskiras incidentas. Ir Kinijos e, vadovybė vietoj susidorojimų turėtų imtis pozityvių veiksmų ir bandyti iš esmės spręsti uigūrų žmonių, žmonių poreikius ir ypatingai Kinė turėtų to siekti, jeigu ji nori subręsti ir kurti išties e, dar ne visuomenę. Raginu tarybos pirmininkę e, kreiptis į Kinijos vyriausybę ir paraginti ją paisyti žodžio ir informacijos laisvių, taip pat užtikrinti teisę į taikius protestus. Ačiū. Ačiū, toliau žodis poniai Dekaiser. Pone pirmininkė, Ksinjane vykstančios protesto akcijos buvo e, susilaukė represijų iš Kinijos vyriausybės. 186 toks yra mirusiųjų oficialų skaičius, tačiau kraujas liejasi toliau. Kinija sako, kad tai yra tarp e, etninis konfliktas taip Hansų ir Uigūrų. Tačiau kaip, kaip, kaip viskas presės toliau? Atrodo, Kinija toliau taikys represijas. Provincija yra strateginė, tačiau sunkiai kontroliuojama. Tai yra tranzito kelias, tai yra ta provincija, kur yra daug e, aukso, naftos ir dujų. Tad e, ta provincija yra būtina energetiniai Kinijos ateičiai. Tačiau ten gyvena daug ne kinų žmonių. Uigūrų ten yra daugiausia. Daugiau negu 50 procentų. Jie yra musulmonai sunitai ir ten plačiai paplitusi turkų kalba jie nuolatos buvo diskriminuojami, jiems buvo grasinama asimiliacija ir išnykimu. Tai mažumai nuolatos grėsė pavojus. Kinijos politika šios mažumos atžvilgių buvo liberali 90-ame dešimtmetyje, tačiau politika pasikeitė, tapo daug kietesnė ir 2001 rugsėjį e, buvo paskelbta kova su terorizmu, separatizmu ir religiniu ekstremizmu. 2009 balandį Amnesty International paskelbė pavojų. Po Tibeto, sakė, bus neramumai Ciangango provincijoje. Uigūrų separatistai ir toliau ieškojo priemonių savo e, reikalavimams įgyventinti ir regis rado būtent tokį kelią, kokį šiandien žinome. Kinija negali užtikrinti savo šalies vientisumo ir sanglaudos, paskandindam nuolatos atskiras provincijas kraujyje. Svarbu, kad būtų užtikrinama tinkama mažumų apsauga. Įstatymai susijęs su regiono autonomija priimta 84 metais taip pat įpareigoja Kiniją būtent taip ir elgtis Iki šiol buvo e, smerkiama represija ir nulatos reikalaujama kalinių paleidimų. Tačiau reikia pasakyti aiškiai, kad e, teisų padėtis Kinijoje yra politinė problema. Tai šaliai reikėtų priminti, kokius įsipareigojimus ji pati yra prisėmusi, nes nulatos tos įsipareigojimus pažeidė savo pačios žmonių atžvilgių. Nes mes laukiame, kad pirmininkaujantį Švediją imtųsi tvirtų priemonių šioje srityje, primindama Kinijai jos įsipareigojimus. Ačiū. E, o Kirius Poreba. Dėkuoju. Dabar žodis gerbiamam Porebai. Pone pirmininkė, tai kaip protestai buvo nuslopinti Sinčiango, uh, e, Sinčiango provincija, tik dar kartą parodo kokio pobūdžio yra Kinijos valdžia. Nemažiau kaip 180 žmonių žuvo, 1600 sužeisti. Todėl Europos parlamentas turėtų tokius veiksmus pasmerkti. Ir šiuo atveju reikia prisiminti, kad valstybės jėga buvo panaudota uigūrų nuslopinimui. Mes Europoje vadovavomės krikščioniškomis vertybomis. Negalime pamiršti ir kitome, kitose pasaulio dalise esančių krikščioniškųjų mažumų ir bendruomenių. 30 milijonų žmonių yra Kinijos krikščioniškoji mažuma. Todėl mes turėtume prisiminti, kad tie žmonės yra persekiojami, kankinami ir žudomi e, Kinijos komunistinės valdžios. Kinijos valdymo sistema režimas žino, kad krikščionių tikėjimas yra siejamas su laisvė, todėl ir nori jį užslopinti. Tikinčiųjų skaičiai kiekvienais metais auga. Kinijos e, administracija turi suprasti, kad Kinija e, iš tiesų taps moderni tik tada, kai pradės ginti toleranciją ir laisvę. E, Ačiū. Toliau ponas Posel, dvi minutės. Die heutige Debatte beweist wieder einmal, dass der Rat die Schwachstellen. Ačiū. Šios dienos diskusijos dar kartą parodo, kad taryba yra tary... ES silpnoji grandis. Mes turime aiškę poziciją, komisija taip pat savo nuomonę pareiškė aiškiai, tuo tarpu, kai taryboje sakoma, kad reikia barti ir vienus ir kitus už smurto protrūkį. Aišku, reikia pasmerkti ir uigūrų smurtą, tačiau ar galima lyginti e, komunistinės diktatūros e, veiksmus? Ši diktatūra nieko nepasimokė iš Tienmenų aikštės įvykių. Ar galima sakyti, kad tas režimas, kuris e, naikina ištisas etninės mažumas, gali būti lygintinas su uigūrais, režimas imasi propagandos ir net neįmanoma teisingumo tų teiginių patikrinti. Kalbant apie separatizmą irgi, ar tai yra separatizmas, tiesiog yra stengiamasi išvengti smurto, sunaikinimo. Jeigu patenki kalėjimą be priežasties, apie kokį separatizmą galima kalbėti? Tai yra tiesiog noras gyventi, tai yra noro gyventi išraiška. Jeigu uigūrams būtų suteikta ta erdvė, kur jie galėtų gyventi oriai savo tėvynėje, manyčiau, kad apie jokį separatizmą nebetektų kalbėti. Tai yra vienintelis metodas tinkamas separatizmo problemai išspręsti. Uigūrai yra nemažuma, tai yra kaip ir švedai, pavyzdžiui, tokia pat tauta. Paverta kitos šalies, bet tauta. Kodėl jie neturėtų tokių pačių teisių kaip kitos šalis? Todėl, kad jų mažiau? Kodėl jie neturėtų tokių pateisių kaip kinai? Todėl, kad jų mažiau? Miuniche vyksta Uigūrų tarptautinis kongresas, aš jam atstovauju. Radio Free Europe ir Radio Liberty dalyvavo šiame kongrese. Mums džiugu, kad mes atstovavome toms jėgoms apie kurias kalbame šiandien. Vieną gražią dieną mes tikiuosi galėsime pasakyti, kad uigūrai atrado laisvę ir kad jina, jie galės naudotis visi. Dėkoju. Ačiū, pane Gebhard, dviems minutėms. Ačiū, pirmininkė. Kolegos, reikia labai aiškiai pasakyti vieną dalyką. Kinijoje egzistuoja vieninga sistema ir mes nenorime jos išardyti. Mes gerbėme tai, tačiau tai nereiškia, kad ta sistema ir Kinijos vienybė, ar, ar kad Kinijos vienybė suiro. Kalbėtoje, ar galite nustoti plėpėtis ten salės gale ir paklausyti, ko, ką aš sakau? E, taigi, manau, kad mes gerbėme Kinijos vienovę, Kinijos sistemą, bet, bet tai nereiškia, kad uh, nereikėtų gerbti Kinijos gyventojų pluralizmo. Ir būtent to mes, socialdemokratai, reikalaujame. Mes norime, kad būtų užtikrintos piliečių teisės, žmogaus teisės bei visos laisvės, kad jos būtų gerbiamos Kinijoje, kad Kinija gerbtų žodžio laisvę. Norime, kad visi turėtų galimybę laisvai e, pasisakyti, reikštis, kad tokia būtų, kad tokias žinias gautume iš, ap, ap, kuomet gauname pranešimus apie padėtį vietoje Kinijoje. Ir mes kalbame apie esminius principus, apie, pavyzdžiui, žmogaus teisės, kurių, kurie turėtų būti visuotiniai. Politikai vėl kartoja Spręskime pirmą socialinės problemas, paskui imkime žmogaus teisų problemų. Tai yra neteisinga. Turi būti viskas atvirkščiai. Visų pirma, reikia užtikrinti žmogaus teisų paisimą ir tik tada spręsti socialinius klausimus. Aš nemanau, kad šis galime atskirti tuos dalykus. Ir būtent todėl, ponė Biltai, mus tikrai nuliūdino jūsų pasisakymas nes e, iš jūsų pasisakymo reiktų daryti išvadą, kad jūs ir toliau pre, tęsite prekybinius ryšius su Kinija, kad daugiau tarsi mums niekas ir nerūpi. Mes norime kitokio požiūrio. Mes norime, kad ir komisija dalyvautų šiuose pastangose. Norime, kad būtų sukurtas bendras pagrindas darbui ir kad tuo pagrindu kurtume bendradarbiavimą. Ir mes norime bendradarbiavimo, bet ne bet kokiu pagrindu. Mes norime, kad tai būtų grindžiama pagarba žmogaus orumui. Ačiū.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 kur esam dabar. Ar pasisakysime prieš Kiniją, prieš Taivaną, ar pasisakysime už milijonus uigūrų, ar mes galvojame, kaip paremti lengviausiai išeiti verslo kelią, ar mes kalbame apie kultūros ir laisvės išsaugojimą, už ką turėtume pasisakyti. Pažvelkime į istoriją. Rytų ir vidurio Europoje. Tos šalis išgyveno komunizmo diktatūrą. Moterys vaikai buvo įkalinami. Ir kurioje sienos pusėje mes dabar būsim, svarstančios klausimus, ar kalbam apie tikrą autonomiją, ar kalbam apie priespaudą, ar kalbam apie užsienietišką gyvenimo būdą. Mes turime uh, suvokti, kad uigūrai yra eksploatuojami, uh, E, turime užtikrinti tų žmonių laisvę ir e, saviapsisprendimo teisę. Mes turime aiškiai pasakyti, kokia mūsų pozicija. Turime aiškiai pasakyti, kurioje sienos pusėje mes stovime. Ir kolegos turi tą e, aiškiai suvokti. Turime rodyti pavyzdį, pavyzdį žmogaus teisų ir laisvių srityje. Mes turime uh, būti tas šviturys, tas pavyzdys, kuris rodo, kaip elgtis pasaulyje. Ir tai turi būti vykdoma ir mūsų, ir naujai stojusių Europos Sąjungų šalių. Pone Boskurt vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėjau pasakyti, kad klausiausi tarybos ir komisijos įžanginių kalbų ir negirdėjau žodžio uigur uigūrų e, jų pasisakymuose. Bet šiandien, kai mes apie juos kalbame, skaičiai yra dar didesni, dar daugiau buvo išžudyta ir dar daugiau buvo sužeista. ES kalba apie pilietinės teisės, apie politinės teisės, apie teisę į tai, kas demonstracijas. Ir dabar matome, kad tokios teisės yra paminamos. Be abejo, Čia e, žanginėje kalboje buvo paminėta daug svarbių e, minčių, tačiau iš tarybos ir komisijos lūpų norėčiau išgirsti, ar jūs planuojate kokiu apčiuopiamu veiksmu artimiausiu metu? E, Ačiū. Budehoff, vieną minutę. Herr Präsident, vielen Dank. Äh, Ačiū. Pone pirmininkė. Ši diskusija vyksta remianti žmogaus teisų universalumo principu. Remiamasi taip pat ir tuo, jog yra būtina sudaryti globalinę partnerystę. Kalbėjome apie harmoningas visuomenės. Tai yra tas pasakymas, kurį mielai vartoja komunistinės Kinijos atstovai. Tačiau savo širdį Kinai to norėtų. Tai nėra tas pats, kas e, autoritarinių metodų naudojimas. Manyčiau, kad kinai trokšta, kad jų šalies visuomenė būtų harmoninga. Tačiau, kalbant apie partnerystę, reikia kalbėti apie aiškus įsipareigojimus. Kai kalbame apie Cinkciango provinciją, turime nebejotinai kalbėti apie uigurus. Diskusijos yra visai ne tas pats, kas konfrontacijos dvasia. To buvo galima išvengti. Ponas Poseltas kalbėjo apie separatizmą. Pone Poseltai, aš žinau, kad jūsų partija Bavarijoje e, dažnai kalba apie separatizmą, bet man atrodo, kad čia mes turime kalbėti apie tai, kad reikia tęsti tam tikrą politiką su Kinija. Ačiū, ponas Stevenson, minutė. Ačiū. Pirmininkė, būtų tikrai didelė klaida Kiniją priskirti šiuose debatuose e, prie tos pačios kategorijos kaip ir Iraną. Mūsų santykiai su Kinėje yra geri ir, man atrodo, mes turime pasirūpinti, kad svarstydami nesenus įvykius rumčyje remtumėmės faktais ir remtumėmės tikslę informaciją. Tai, kas įvyko Liepos penktą dieną, iš esmės yra suplanuotas išpolis prieš priešais kinų hanus prieš kinukhanus, kuriuos įvykdė uigūrai. Mes žinome, kad Sinziango e, provincijoje gyvena uh, musulmonų, kurie nori nepriklausomos valstybės ir jie surengė išpolį, dėl ko žuvo 137 kinuhanai. Ir Kinijos vyriausybė visai teisingai pasitelkė policijos ir karinės paėgas, kad numalšintų smurtą ir pasipriešintų uh, keršto atakoms prieš uigurus. Ko dar galima tikėtis? E, savo išsakydami kritinius pastebėjimus turėtumėme remtis faktais ir nebandyti užsipulti e, visų. Ir galiausiai ponas Lesin vienai minutiai. Aš manau, kad konfliktas yra pateikiamas labai vienašališkai. Pritariu prieš tai kalbėjusiam kolegai. Dabar yra kalbama apie uigūrų išpolį kinų atžvilgių. Ir kartais tos atakos gali būti paaiškinamos rasistiniu požiūriu Pavyzdžiui, girdėjau, ką sakė viena iš uigūrų klausinėjama europietės reporterės. Jis sakė, ar norėtumėte, kad jūs valdytų geltonieji komunistai. Uigūrai savo regione turi daug privilegijų. Pavyzdžiui, jie gali turėti tiek vaikų, kiek nori, gali laikyti savo religinių tradicijų, melstis netgi darbo metu. Yra tikrai daug pavydo. E, kinai jaučia tą pavydą. Maničiau, kad reikia aiškiai atskirti atskirus dalykus ir jie nėra tokie, kaip iš pradžių galima juos įsivaizduoti. Turime likti atsargus ir nesimti vienašališkos pozicijos, turime paremti kinus, kad jie galėtų savo vidaus problemas išspręsti. Mes e, dažnai pasisako per dalyk vienašališkai, tai yra pavojinga tendencija. Kinijos vyriausybė aišku, daro tam tikrų klaidų ar padaro ką nors ne taip, kaip reikėtų, tačiau rodo ir geros valios. Tad Kiniją reikėtų paremti bendradarbiavimo keliu ar pareiškinti konstruktyvę kritiką. Ačiū. Ačiū. Labai dėkoju. Dabar vėl kreipiuosi į poną Biltą, kuris kalbės tarybos vardu. Prašom. Thank you, Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad iš esmės ši diskusija parodo, kokie sudėtingi yra mums iškilantis klausimai. Viskas, apie ką buvo kalbėta, apima kompleksinę Kinijos sistemą ir jos sistemos evoliuciją. Tai parodo, kokią reikšmę mes skiriame žmogaus teisėms. Ir kaip suvokiame, kad Kinija svarbu kreipti link tokios visuomenės, kurioje žmogaus teisės yra labiau gerbiamos. Taip pat turime kalbėti apie mažumų teisės, problemas, kurios egzistuoja Kinijoje. Tačiau Kinija nėra vienintelė. Ne tik ten tokios problemos kyla. Pastarosiomis dienomis etninis smurtas buvo matomas rumčiai, rumčiai gatvėse. Etninis smurtas visuomet yra blogas ir todėl jį turime pasmerkti. Todėl remiu visas pastangas e, rasti susitaikymą e, šiomis aplinkybėmis, vadovaujantis pagarbą žmogaus teisėms ir kitoms teisėms. Mes iš savo istorijos žinome, kokie sudėtingi tie klausimai yra. Pone, ponas Butikov kalbėjo apie darnios visuomenės savoką. Mes visi norime e, plėtotis ir gyventi darnioje visuomenėje. Ir be abejo, mes turime įvertinti savo galimybės, kad kaip galime padėti Kinijai sukurti tokią darnę visuomenę, kuri būtų taip matoma visų Kinijos piliečių. E, Deja, Kinijoje dar egzistuoja kelios visuomenės rūšys ir tai yra akivaizdu. O bendrai norėčiau dar pastebėti, kad pradinėme pono Broko ir pono Severino pasisakymę aš išvelgiau labai daug išminties kurią mes galėtume vadovautis tolesniuose svarstymuose ir diskusijose, e, toliau plėtodami svarbius santykius su Kinija. E, mes suprantame tų santykių sudėtingumą ir daugiapusiškumą. Ačiū. Dėkuoju, ponas ministrė. Ši diskusija dabar jau baigta. Galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto - tarybos ir komisijos pareiškimų dėl padėties Hondūre. Pirmiausia, tarybos vardu pasisakys ministras Bilt.